parlamento padedami mes rasime būdų, kaip įveikti šį labai neigiamą reiškinį. Ačiū pirmininkė. Labai dėkuoju, komisarė. Tuo baigiame diskusiją apie šį pranešimą. Dabar Paskal Grani pranešimas, netipinės sutartys, profesinės veiklos saugumo užtikrinimas ir naujos socialinio dialogo formos. Žodis pranešėjui. Keturias minutės. Merci, monsieur le président. Monsieur... Dėkui, ponė pirmininkė, ponas komisarė, gerbiami kolegos. Čia reiktų pasakyti, kad neterminuota darbo sutartis turėtų būti norma, o ne išimtis. Ir norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie prisidėjo man rengiant šį pranešimą. Šiandien mes kalbame apie Europos strategiją iki 2020 metų, e, bet mes nepakankamai dar apsvarstėme šį klausimą ir dėl to kviečiu kolegas, kas turi ką pasakyti, pateikti e, savo pasiūlymus raštu. Mes dirbame su vairiomis frakcijomis ir noriu pasakyti, kad žaliųjų frakcija e, pasiūlė E, rezoliucijos projektą, kuris labai artimas yra mūsų pasiūlytam projektui. Norėčiau, manyčiau, kad jam neturėtų būti pritarta. Kai kalbame apie nepriklausomus fondus, minima, kad tie fondai nėra geri, bet mes taip pat sakome, kad kai kalbame apie tokius fondus, jie turi būti aiškiai apš, e, aiškiai apibriešti. Noriu pasakyti, kad tai, ką siūlo Europos žalieji, visiškai nepagerina siūlomo pranešimo. E, reikia nepamiršti, kad čia mes kalbame apie įvairias dirbančių žmonių teisės. Ir e, turbūt nėra jokių trūkdžių jokiem darbuotojam jungtis į profsąjungas savo pranešime norėjau pasakyti, kad e, neterminuota darbo sutartis turėtų būti pagrindinė darbo sutartis ir mums reikia pasisakyti už netipinės e, darbo sutartis, nes tik tai darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą gali užtikrinti m, mm, ES politikos įgyvendinimą. Mes turėtume investuoti į tvarių darbo vietų kūrimą. Į, e, ir noriu pasakyti, kad tie netipiniai sustarimai, netipinės darbo sutartis tik tai apsunkina padėti darbo rinkoje. Jei mes e, skatinsime e, jaunimo prieimimą pagal netipinės sutartis, tai nuo to e, jaunimas labai nukentės. Mes turime pasisakyti už tai, kad jaunimas būtų priimtas pagal neterminuotas darbo sutartis. Bet jei netipinės darbo sutartis leis jaunimui įžengti darbo rinką ir po to joje įsitvirtinti, tai tada pritarčiau tokiom netipiniam darbo sutartim. Nes svarbiausia yra išlaikyti žmogų darbo rinkoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos vaidina na, labai svarbu vaidmenį įgyvendinant užimtumo politiką ir dėl to kvepiuosi, kreipiuosi visas valstybės narės aktyviai dalyvauti įgyvendinant įvairias darbo politikos priemonės, kadangi tos priemonės įvairiose valstybėse gali skirtis šis pranešimas tai signalas, tai Europos parlamento signalas valstybėms narėms ir e, komisijai, e, kuriuo siekiama sustiprinti darbuotojų teisės darbo rinkoje. Ir tikiuosi, kad 2010. E, tikiuosi, kad bus numatytos aiškios ir apibrieštos priemonės kaip įgyvendinti ES strategiją iki 2020 metų darbo rinkoje. Labai dėkoju. Dabar um, išvardėjau kelis kalbėtojus, ar ką nors praleidau. Turi kalbėtojai buvo numatyti. Taigi, ponė Kersting, vieną minutę herr ah, präsident! ich möchte der berichterstatterin für diesen Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai uh, e, už uh, šį pranešimą nes e, tai labai gerai išanalizuota darbo, rinko, darbo rinkos situacija. Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo pusiausvyrą yra dalykas, apie kurį mes kalbame jau kurį laiką, kalbame ir apie ne visą darbo e, dieną nepilną ne, ne etatą dirbančių žmonių galimybės. Ir e, dabar labai svarbu pastebėti, kad e, dėl to mes turime pakeisti savo taisyklės dėl darbuotojų apsaugos. E, Kartais e, nepilna darbo vieta, e, nepilna darbo diena e, dirbti yra palankiau. Labai svarbu už, sukurti tvarias darbo vietas, užtikrinti tolesnį mokymą bei kurti tokius, tokias darbo vietas, kurios gerbtų lyčių lygybės pusiausvyrą. Ačiū. Ponas Koferat, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, poniai Grūniai už labai svarbę, svarbų pranešimą ir už tai, kad jį ką tik atsakė, ką tik mums pasakė. Nes yra atsižvelgta ir į kitas politinės kultūras ir taip pat pabrėžta labai daug svarbių principų. Ji tai pasakė šiame dokumente ir šį, e, tą patį pakartojo ir šį vakarą. Uh, Svarbu, kad netipinės sutartys būtų įtraukios ir į įprastinius darbo modelius ir kad, valstyb, kad jaunimas galėtų pasirinkti nepilną darbo dieną, kad galėtų toliau mokytis ir taip pat, kad būtų užtikrinta tinkama darbuotojų apsauga, kad jį būtų užtikrintos jų teisės ir, ir pareigos. Ir svarbu pripažinti ir socialinį dialogą nes tai apsaugos darbuotojo teisės. Kolektyvinis atstovavimas kaip kolektyvinės sutartys yra e, neatsiejama civilizuotų darbuotojo ir darbdavio santykių dalis ir tai turime užtikrinti toliau. Pone Figureitų, vieną minutę. Dėkuoju. Norėčiau pakalbėti apie darbo rinkos lankstumą ir užimtumo garantijų pusiausvyrą bei lankstumą. O tai e, sukuria sąlygas netipiniam darbui, nestandartiniam darbui. Iš esmės tai buvo išimtis, tačiau dėl to vis daugiau jaunimo ir moterų e, galėjo dirbti šiomis sąlygomis. Tai yra vienas iš akivaizdžiausių kapitalizmo aspektų ir aš manau, kad e, dėl to daugelis darbuotojų, daugelis darbuotojų yra gana e, skurdus, nes jų atlyginimai yra labai maži. Ir ES bedarbių yra 19 milijonų. Praėjusiais metais e, šis skaičius buvo toks, o šiais metais turbūt jis dar didesnis, nes daugelis žmonių, nepaisant to, kad dirba, vis tiek yra e, skurdžiai. Ir dabar e, šios darbo sąlygos e, darbo santykius padarė trapesnius. Aš manau, kad mes pamirštame saugumo klausimą. Ačiū. Pone Rosi, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ankstesnė kalbėtoja visiškai teisingai pastebėjo, kad atlyginimai yra per maži ir dėl to ne, necirkuliuoja pinigai. Ir e, dėl tų sunkumų netipinių darbo sutarčių daugėja. Manau, kad turime užtikrinti darbuotojų apsaugą. Netipinės sutartys egzistuoja dėl to, kad labai svarbu užtikrinti saugumą ir lankstumą. Uh, dėl to, kad kai kurie darbuotojai nėra labai gerai kvalifikuoti ir todėl nedaug uždirba. Kai kurie, e, kurie kuris lavinimas geresnis, turėtų uždirbti daugiau. Tad mes turime užtikrinti garantijas ir integravimas į darbo rinką ir tinkamą darbuotojų apsaugą. Mes nenorime, kad vis daugėtų šešėlinės rinkos, kuri dabar didėja. Ačiū. Ponas e, Šefčovič, komisijos vardu. Ačiū. Norėčiau labai padėkoti pranešėjai už jos parengtą pranešimą. Ir manau, kad e, laikas, kada pasirodė šitą skaitą, taip pat labai tinkamas, nes e, matome labai glaudų ryšį tarp e, šio pranešimo, pranešimo, kuris prieš tai buvo aptarinėjamas. Mm, tie klausimai, kuriuos kelia ponia pranešė savo ataskaitą, iš tikrųjų yra labai e, aktualūs. Mes kalbame apie e, flexicurity, tai yra saugus lankstumo klausimą, kitus aspektus susijusius su darbu ir jų svarbą nustatant geras sąlygas darbo rinkoje. Na ir pranešime yra keltas svarbių akcentų, kurie, man šiam pasitenkinimui, atitinka komisijos požiūrį ir e, Europo 2020 strategiją. E, galiu jūs patikinti, mas pirmininkė, kad e, komisija palaiko idėją subalansuotai taikyti tą saugus lankstumo principą, flexicurity, ir ypatingai dabartiniam krizijos sąlygom. Pagrindiniai šios koncepcijos komponentai be abejo lieka toliau galioti, tačiau E, smulkmenas, e, įvairius aspektus reikia be abejo toliau tobulinti, ypatingai atsižvelgiant į naujas krizės sukurtas sąlygas e, tai yra aukštinio darbo augimą, naujas darbo formų, naujų darbo formų atsiradimą, taip pat būtinybę sukurti įvairesnės kvalifikacijas. Taip pat galiu pabrėžti dar vieną aspektą. E, ši problema turi e, kelis lygmenys, tiek europinį, tiek nacionalinį, tiek vietinį, tiek svarbiausia bendrovių lygmenį. Ir visur e, turi būti taikomas šitas flexicurity principas. Komisija be abejo padės įgyvendinti strategiją Europą 2020 per įvairias naujas iniciatyvas, apie kurias buvo užsiminta viena iš tokių iniciatyvų nustatys naują darbo tvarkę, naujų įgūdžių kūrimą, naujų darbo vietų kūrimui, e, kas ypatingai aktualu e, jaunimui per e, ateinančius metus. Komisijos pasiūlymas, kuris bus patvirtintas lapkričio mėnesį, turėtų sukurti sąlygas modernizuoti Europos darbo rinką, sukurti naujus užimtumo lygius ir užtikrinti mūsų socialinio modelio tvarumą ten e, bus paliesta daug tų temų, kurios buvo paminėtos ponios e, Grūnė ataskaitoje, įskaitant socialinį dialogą ir flexicurity klausimą. Mm, taigi aš labai dėkingas už tai, kad šitas temas iš tikrųjų buvo akcentuotas ir e, pranešime. Ir dabar, gerbimi parlamentarai, galiu pasakyti, kad ir komisija ir aš asmeniškai iš tikrųjų esame atviri tolesniem diskusijom ir lauksime bendradarbiavimo galimybės su jumis. Ačiū. Ačiū. Balsavimas vyks rytoj vidurdienį. Toliau kitas darbo atlikęs punktas yra pono Fernandes ataskaita komisijos žalia knyga dėl biologinių atlikų tvarkymo ES.